Of... Labadiena, pradedame posėdį. Vakarykščio posėdžio ir priimtų e, protokolas ir priimti dokumentai jums išdalinti. Ar kas turi komentarų? Jeigu ne, tai e, protokolas patvirtinamas. Periname prie šiandienos e, darbo esmės, bendra diskusija dėl E, padėties arabų pasaulyje Šiaurės Afrikoje, Sirijoje, Jemenė ir Libijoje. Pirmiausia, e, žodis baronieniai Ašton, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Paskutinį kartą šiame parlamente kalbėjau gegužės pradžioje. Ir sakiau, kad pareiškimus galima daryti, bet svarbiausia yra imtis veiksmų. Jūs turbūt prisimenate, kad aš paskelbiau tada ketinimą įsteigti ES biurą Bengaziją. Dabar ES vėliava plevesuoja e, naujai e, pavadintoje Laisvės aikštėje. Tai yra ne tik mūsų solidarumo su tai žmonėmis, bet ir praktinio įsipareigojimo simbolis. Šis biuras dabar veikia, ekspertai atvyksta kas savaitę ir bando išsiaiškinti, kaip mes galime paremti tos e, valstybės žmonių saugumo poreikius ir kaip sukurti pilietinės visuomenės gebėjimus. Praėjusią savaitę mano, mano komanda lankėsi New York'e ir koordinavome darbą dėl Libijos su jungtinėmis tautomis. Bet matome, kad Libijoje yra daugybė žmonių, e, kurie susitiko su manimi, siekdami sukurti demokratiją. Jie dėkojo man, jie dėkojo jums, jie dėkojo Europai. Jie mano, kad mes su jais liksime ir vėliau. Ir šiandien aš galiu tik patikinti e, jūs visus, kad Libijos žmonės yra nepaprastai drąsūs, ar jie būtų Bengazėje, ar Misratoje, ar Vakarų kalnuose, trip, ar Tripolyje, ar Pietuose. Uh, Mes sugriešiname sankcijas, sustabdėme ginklų ir pinigų tiekimą e, valdančiai e, administracijai. Suteikėme beveik 140 milijonų humanitarnės pagalbos, toliau dirbame su kontaktinė grupe, e, kuri susitiks šią savaitę Stambule, o ir su Kairo grupe, kuri mūsų skatinimu ir toliau dirba su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi ir ypatingoju pasiuntiniu Al-Hatib. E, su Arabų lyga, Afrikos sąjunga ir Islam bendradarbiavimo organizacija. Iš tas dienas, savaitės ir mėnesius mes e, rengiamės tam, kas atsitiks, kai Gaddafi išeis. Visi veiksmai turi būti pagristi strategija. ES pirmiausia turi rimtai sureaguoti į arabų pasaulio, pavasario įvykius, parengdama e, partnerystės komunikatą gegužės e, kovo 8 dieną. Po dviejų mėnesių mes pradėjome naują ir ambicingą Europos kaiminystės politiką. Aš džiaugiuosi, kad šiandien su manimi atvyko Štefanas Fiulė, kuris yra mano artimas ir patikimas partneris, kuriant naują Europos kaiminystės politiką ir gyvenant mūsų pažadus. Jūs žinote, kokie yra pagrindiniai politikos principai - abipusė atskaitomybė, individualus požiūris į atskiras valstybės, atsižvelgiant į jų aplinkybės ir siekius, e, siekis suteikti daugiau paramos, daugiau demo, įkurti demografinių reformų. Kaip Stefanas sako, reikia tiekti daugiau už daugiau. Tam reikia suteikti ir finansinę paramą. Kitiems e, dviems metams yra suteikti 1,2 milijardai eurų, greta tų 5,7 milijardų, kurie jau dabar yra paskirti. Taigi iš viso būtų beveik 7 milijardai. Prie to e, mes turime pasakyti, kad regionas iš viso gal 7-8 milijardus eurų ir, kaip žinia, e, bus pradėtos naujos, nauji investiciniai fondai kuriuos parems Europos investicijų bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Tikslas yra kiešk, aiškus. Mes turime siekti gilios ir tvarios demokratijos ir ekonominio klėstėjimo. Mes žinome, kad demokratija yra niekas be maisto, saugumo ir darbo vietų. Todėl mes dabar, ES institucijos ir valstybės narės, norime siekti tų bendrų tikslų. Be Europos kaiminysės politikos mes e, turime dar dvi regionų iniciatyvas iškėlė po paskutinio karto, kai mes čia sutikome. Pirmiausia, mes turime stiprinti ES atstovo pietų e, viduržėmio jūros regione Bernardino Leon e, darbo efektyvumą. Jo uždavinys - padėti stiprinti ES politinę įtaką regione ir palaikyti dialogą su to regiono vyriausybėmis bei bendradarbiauti glaužiai su ES parlamentu. Antra e, svarbi regioninė iniciatyva yra darbo grupė, kuri apibendrins mūsų darbą ir įtrauks Europos investicijų banką, EBRD, kitas tarptautinės finansinės institucijas ir tarptautinės partnerės, kad visi įsipareigojimai virstų realybę ir kad mes galėtume suderinti veiksmus ir kartu dirbti. Ta realybė yra susijusi su demokratijos ir ekonomikos pagerėjimu vietoje. Tunise ir Egipte matome ekonominio E, pakilimo e, ženklų pastaraisiais mėnesiais. Kai prieš kelias dienas lankiausi Egipte, kalbėjusiu su prekeiviais e, viešbučių savininkais ir jie visi man sakė tą patį. Įplokos iš turizmo ir tiesioginės užsienio investicijos sumažėjo ir jiems dabar reikia paramos tam, kad būtų atgaivinta ir išlaikyta ekonomika. Būtent todėl, pavyzdžiui, mes remiame labai didelę e, socialinio būsto iniciatyvą Egipte. Ir pradedame labai stambę programą, pagal kurią paremsime skurdžiausius Kairo e, miesto kvartalus. Taip pat 20 milijonų eurų bus paskirta Egipto pilietinės visuomenės raidai. Mes esame pasirengę padėti Egiptų reformuoti saugumo sektorių. Esame nusprendę nusiųsti ES rinkimų stebėjimo misiją ir paremti demokratijos kūrimą e, Ministro pirmininko pavaduotojas El Gamal vadovauja rinkimų procesui ir konstitucijos rengimui. Jis yra žymus teisininkas ir e, gerai, kad jis e, rengia konstituciją, kuri taps tautos sargų. Tas pats ir Tunise. Aš susitikau ten su užsienio reikalų ministru Kefi penktadienį. E, parama pilietiniai visuomeniai ir pasirengimas e, spalio mėnesio e, parlamento rinkimams ten dabar prasidėję. Mūsų buvo paprašyta taip pat atsiųsti rinkimų stebėjimo misiją. Tuniso vyriausybė tuo pat metu įgyvendina pačios pasirinktą e, reformų darbo atvarkę. Mes pritarėme tai, kad pagaliau buvo pasiektas konsensusas dėl rinkimų datos ir kad buvo nuspręsta išlaikyti e, lyčių e, pariteto principą per rinkimus. Aš noriu, kad moterų balsas būtų išgirstas ir kad jų dalyvavimas būtų akivaizdus man buvo išreikšta nuogastavimu, kad moterų padėtis ateityje dar nėra e, užtikrinta kaip gera. Mes turime remti moteris, mes turime e, suteikti e, resursų joms ir taip pat turime jas paremti politiškai. Mes finansavome konferenciją su Junktinių tautų moterų organizacija, kuri vyko Tunise ir Šyrit aš e, paskelbiau pareiškimą apie e, susirūpinimą dėl e, neseniai sulaikytų moterų žurnalisčių, menininkių ir moterų teisų gynėjų Irane. Bet turbūt didžiausią susirūpinimą šiandien kelia e, Sirijos žmonėms tai, e, kas vyksta pas juos, nes jie neturi teisės dalyvauti, e, kuriant jų valstybės ateitį. Tai, kas prasidėjo smulkiomis demonstracijomis, kova su korupcija vietos bendruomenėse, tapo nacionalinio masto smurto ir represijų banga. Vakar Homos mieste 11 žmonių žuvo ir tuo tik e, padidėjo 1500 civilių ir 350 saugumo darbuotojų, mirusių darbuotojų skaičius. Mes e, toliau stengiamės, kad mūsų balsas būtų išgirstas dirbant su tarptautiniais partneriais ir siekiame konkrečių veiksmų saugumo taryboje. Norime išsikelti vieną aišku tikslą - nutraukti smurtą, sukurti dialogą ir pasirengti pokyčiams. Prezidentas Asamas prižadėjo e, įvykdyti reformas ir pradėti dialogą ir tai turėtų prasidėti po savaitės. Dar neseniai jis paskelbė, kad susitiks specialusis komitetas, kuris parengs di pagrindą dialogui. ES delegacija ir toliau dirba Damaske ir kasdien susitinka su pavieniais asmenimis ir grupėmis, dirba su įvairiausiais visuomenės atstovais ir duoda labai aiškius signalus mūsų vardu. Mūsų delegacija Ankare susitinka su pabėgėliais, kurie per sieną atvyko į Turkiją. E, tūkstančiai jų ten pateko. Aš kalbėjau su Turkijos užsienio reikalų ministru Bavotoglu ir sakiau, kad mes galime jiems suteikti paramos ateityje, reikiu reikės ir aptarėme, kokia yra politinė padėtis prie jo sienų. Nestabilumas Sibirijoje e, jaučiamas ir Libane. Ir dabar e, mes e, laukiame, kaip, e, kokius keltinimus paskelbs specialusis tribunolas. Visą tai mus atveda iki artimųjų rytų. E, ir santykių tarp Izraelio ir Palestinos. Ir e, artėja, kaip žinia, Junktinių tautų generalinė asamblėja ir e, mes tikimės, kad per tarybas ten bus pasiektas sprendimas. Aš e, nu, aš naudoju visas galimybės tiek, kiek įmanoma. Labai glaužiai bendradarau su prezidentu Abbasu, ministru pirmininku Fajadu ir ministru pirmu Netanjahu. Uh, E, mūsų kvarteto partneriai ir arabų valstybės taip pat labai bendradarbiauja su mumis ir ES atlieka lyderės vaidmenį, taip kaip norim jūsų parlamentas. Junktinės tautos, Junktinės Amerikos valstijos ir Rusija sureagavo į mano laišką, kuriame buvo prašoma surenkti kvarteto posėdį įvyksantį pirmadienį Vašingtone. Tai e, prates kvarteto posėdžio dvasę, e, kuri susikūrė e, šių metų pradžioje Münchene. Nuo tada e, E, mes pasiuntiniai susitikomėjome labai aktyviai ir bandėme palaikyti ryšį su dėrybininkais iš abiejų pusių. Aš nenuvertinu šio iššūkio ir mano tikslas yra labai aiškus. Kitą savaitę reikia rasti galimybių suformuluoti tokį sprendimą, kuris padėtų izraeliečiams ir palestiniečiams e, panaikinti tą atotrukį tarp jų ir sugrįžti prie dėrybų stalo. E, daug kas iš mūsų laukime sprendimo ir problemų sprendimo galimybių ieškome. Mes e, nežinome, kokios reakcijos susilauksime, bet aš noriu aiškiai pasakyti, kad šį kartą reikia stengtis e, išjudinti dėrybas ir pademonstruoti, kad ES vieninga. Mes e, remiamės labai tvirtą poziciją, e, eidami į priekį. Turime tarybos išvadas, kurios atspindi vieningą poziciją. Taip pat aš labai puikiai suprantu gazo žmonių rūpestį. Aš du kartus lankiausi regione ir pati savo akimis mačiau, kokia ten padėtis. Aš nuolat pabrėžiu, kad reikia atverti sienų pereimo punktų, suteikti žmonėms viską, ko reikia ir užtikrinti tą saugumą, kurio reikia Izraeliui. Ir būtent čia turėtų būti sutelkta, sutelktos visos pastangos. Aš kalbėjusi per pasarasias tris dienas su Izraelio e, ministru pirmininku, bet aš e, suprantu, kad lieka labai daug dar nuveikti. Ir aš dėkoju Graikijai už tai, kad jis sutikė humanitarnę pagalbą Gazai, e, koordinuojant jungtinėms tautoms. Dabar noriu grįžti prie dviejų karališčių - Maroko ir Jordanijos, kur ES remia ir skatina e, tvirtą reformų ryštą. Birželio 12 dieną karalius, Jordanijos karalius Abdula e, išavardino labai aiškius pasiūlymus reformoms dėl politinių partijų ir rinkimų procesų. Aš palaikau nuolatinį ryšį E, su užsienio reikalų ministru Nasser Juder, su juo kalbame apie e, reformų darbo atvarkę. Paskutinį kartą su juo stikau prieš dvi savaitės. Ir galiausiai šį savaitgalį e, gavome gerų žinių iš Maroko, kur referendume buvo patvirtinta nauja konstitucija praeitą šeštadienį. Dabar aš tikiuosi, kad Maroko žmonės išliks šios konstitucijos įgyvendinimo proceso centre ir dabar dialogas išsiplės ir sustiprės. Pone pirmininkė, mes esame pasirengę Marokui suteikti visapusišką parmą siekiančio tikslo. Alžyre e, neįlinė padėtis, krizinė padėtis yra panaikinta ir dabar prezidentas žada pradėti reformas ir tai daro jau praktiškai. Neseniai aš kalbėjausi su užsienio reikalų ministru Medelči per ES ir Salžyro asociacijos tarybą. Bahreinė aš nuolat uh, pabrėžiu, kad ten yra pažeidinėjimo žmogaus teisės. E, teismai vyksta neobjektyviai, e, mirties bausmės vis dar skiriamos, be to yra negarbingai elgiamasi su gydytojais, kurie bando padėti nukentėjusiesiems. Yra žengta žingsnių teisinga kryptimi. Praeitą savaitę aš e, džiaugiausi, kad buvo sukurta nepriklausoma tarptautinė tyrimo komisija, kuri bando išsiaiškinti, kas vyko per pasarosius keletą mėnesių. Bet mes turime išlikti e, stiprus ir netilėti, siekdami, kad nacionalinis dialogas pagaliau įsibėgėtų. Ir galiausiai pereinu prie Jemeno, nukentėjusio nuo politinės stagnacijos ir prastų humanitarnių ir ekonominių sąlygų. Vienintelis būdas eiti į priekį, kaip aš kalbėjau su prezidentu prieš tai, kai jis buvo sužeistas. Ir mūsų delegacija nuolat jam e, sako, kad reikia visą apimančių politinių pokyčių, e, laikantis e, Persų įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvas. Mes ir toliau bendradarbiavame su savo partneriais JAF ir taryba, bandydami išjudinti situaciją iš mirties taško ir rašti sprendimą. E, Kai prezidentas Sela pradės atsigauti po sužeidimų, jis turės perleisti valdžią kažkam kitam ir e, turės tas e, jo pasiekėjas perimti įsipareigojimus keisti valstybę. Mes suprantame, kad jiems reikia toliau humanitarnės, politinės ir praktinės paramos. Turbūt net nereikia sakyti, gerbiam parlamentarai, kokia sunki padėtis yra Jemene ir kokį didelį susirūpinimą mums kelia tai, kas vyksta toje šalyje. Taip pat be abejo mes esame pasirengę padėti jiems renktis rinkimams ir įsteigti funkcionuojantį parlamentą. Tačiau negali būti net abejonių, kad pokyčiai turi prasidėti jau šiandien. Pone pirmininkė, aš noriu baigti savo kalbą padėkodama parlamentui už nepailstamą paramą e, pastangoms užtikrinti ir propaguoti pagrindinės demokratinės vertybės, teisės ir laisvės tame regione. Gerbiami parlamentarai, jūsų parlamentas yra unikalus E, su, tu, dėl to, ką jis e, kaip jis siekia demokratijos įtvirtinimo. Jūs esate demokratijos atstovai. Dauguma jūsų puikiai žinote, kokie iššūkiai iškyla kuriant demokratiją, kovojant už jos tikslus ir dirbant žmonių labui. Jūs galite daug ko pasiūlyti tiems žmonėms, su kuriais aš susitikau šiame regione. Mes galime tęsti dialogą su jais ir galime suteikti daugiau galimybių praktiškai e, leisti demokratijai tose valstybėse įsišaknyti. Ir tai turi būti daroma padant Europos Sąjungai. Galime pagalvoti, kaip iššūkius atremsime. Aš žinau, kad jūs labai e, noriai paremsite visus, kurie nori sukurti e, savo naujas sistemas. Aš susitikau e, besilankydama Bengazėje su jaunu e, su jaunuoliu, kurį Gaddafis kalėjime laikau aštuonerius metus. Ir man jis pasakė, kad mums reikia tik tai kasdienės demokratijos. Ačiū pirmininkai. Dėkuoju. Pirmasis pasakys ponas Salafranka, prašau. Dėkuoju pirmininkai. E, kai Ortega de Gasset buvo paklaustas, e, ko galima būtų pasimokti iš istorijos, Ir įžymus vienas mąstytojas pasakė, kad reikia iš atstumo žiūrėti į savo istoriją, tik tada suprasime ją. E, ir šiuo atveju mes susidurime su bendra istorija. Tai yra įsiskolinimo krizė. Mūsų piliečiams prastėja sąlygos judėti, pavyzdžiui, dėl to, kad interpretuojama skirtingai Šengeno sistema. Kyla per pastarosius metus e, įvairiausių abejonių ir problemų. Ir mm, mes bandome jas spręsti įvairiausiais būdais. O dabar, kai vyriausiai galiotinė perėmė šias pareigas, buvo sukurta išorės veiksmų tarnyba buvo parengtas komunikatas dėl naujosios kaiminystės politikos ir padaryta pažanga šioje srityje. Mes susidurime dabar su savo naujaisiais kaimynės ir kaip mes su jais dabar bendrausime. Ar ši kaiminystė atitiks mūsų, mūsų piliečių lūkesčius? Ar mūsų vystama politika galės būti laikoma ES standartu? Ar mes galėsime padėti tose valstybėse, kurios yra mūsų kaiminystėje, perėti į demokratinės struktūras? Taigi, ponia Ešton, mes pritarėme tam, kad tos kaiminės valstybės turėtų demokratėti. Ir mes turime siekti pažangos šioje srityje, tačiau jūs turite veikti ryštingai. Jums reikia politinių priemonių ir politinio įsivaizdavimo kad būtų surastas bendras didžiausias vardiklis, o ne apsiribojame tik tai keliais standartais. Ačiū. Dabar žodis ponai De Kaiser. Madame la haute représentante. Gerbiamoji e, ypatingai galiotinė, jūs labai daug dirbote ir jūs mus visus patenkinote savo veiklą. Šiandien parlamentas kalba apie rezoliuciją dėl valstybių, kurios buvo šiek tiek pamirštos. Siriją, Jemenas ir Libiją. Šį kartą mes klausėme, ar nereikia siekti dvigubo tikslo. Pirmiausia, turime nutraukti tylą ir netaikyti dvigubų standartų šiam regionui. Tos valstybės pačios kenčia nuo krūvinų represijų. O antras tikslas - išlikti tvirtiems ir smerkti veiksmus, kurie vyksta tose šalise. Mes turime sukurti tam tikrą politinę erdvę ir tai turi vykti po dėrybų. E, tokią rezoliuciją remia visos frakcijos, o aš norėčiau išsakyti porą trejetą pastabų. Pirmoji pastaba būtų šiek tiek jokinga, tokio lingvistinio pobūdžio. Man nepatinka pati arabų pasaulio koncepcija. Čia tarsi atsiranda kolonijinės idėjos, arabų pasaulis, arabų erdvė ir jūs pati sakote, kad uh, šiame regione yra daugybė valstybių, yra tokie regionai kaip Magrebas, Mašrekas ir panašiai. Aš manau, kad tą arabų pasaulio koncepciją reikėtų pamiršti. Antra pastaba yra susijusi su Sirija. E, Sirija šiandien taip pat patiria žiaurias krūvinas represijas. Ir tuo pat metu mes e, matome, kad E, mūsų rezoliucijoje yra pasmerkiami nusikaltimai, kurie negali būti nenubausti. Mes kalbame apie pabėgėlius rautus, kurie kerta Sirijos sieną su Turkija. Kalbame apie humanitarnę pagalbą, jungtinių tautų intervencijas ir netidėliotiną pagalbą tai šaliai jos viduje ir už jos sienų. Kodėl tie tikslai išlieka tik tikslai? Kodėl uh, E, praktinė bazė yra nepakankamai gera. Kodėl mes negalime sustabdyti to, kas vyksta toje represinėje sistemoje? Mes e, turime nubrėžti aiškės raudonas gijas, kaip turime veikti. Tuo pat metu vyksta politinės dėrybos Europos kuluaruose. E, mes žinome, kad Sirijoje nuo smurto labiausiai kenčia tautinės mažumos, krikščionys e, nuolat yra grasinami ekstremistų. Gerbiamoji ypatingai galiotinė, nebejokite, vykite į Damaską. Aš prašyčiau jūsų sumažinti atstumą nuo tų šalių. Mums čia reikia tvirtos politinės valios ir ES turi būti jaučiama valstybėse, vietoje. Aš bandau jūs įtikinti, kad jūs taip pasielgtumėt. O trečioji mano pasaba būtų bendresnio pobūdžio, mano laikas jau baigėsi, bet mes remiame išorės veiksmų tarnybos veiklą, Mes pritarėme jos darbo planui, mes dabar matome, kad yra sukurta superstruktūra, darbo grupė ir panašiai. Šiandien e, pagalba šioms mūsų aptariamams šalims yra išbandymas agentūrai ir be abejonės aš tikiuosi, kad ši agentūra sugebės įgyvendinti tuos uždavinius, kurie dabar jai iškyla ir patvirtinti mūsų pasitikėjimą ją. Ponas Ferhofštat, e, ponia Aštan, Nežinau, ar per pastarąsias e, porą dienų, e, ar valandų, ar, ar e, matėte šokiruojančius vaizdus YouTube. Tie vaizdai iš Sirijos. Jis bandė nufilmuoti demonstracijas Homs mieste ir vienu metu žvelgdamas ir filmuodamas prezidento milicijos snaiperį, tas žmogus žūva. Jisai filmuoja ir jūs tai matote YouTube. Ir paskui suvokite, kad jis nufilmavo savo paties mirtį. Tokių atvejų yra daug. Ir tas žmogus Homse buvo nužudytas vien tik dėl to, kad jisai filmavo tą vaizdą, kad galima būtų tai e, iškelti internete, kad e, žmonės e, už Sirijos ribų galėtų matyti, kas šalyje vyksta. Tuo tarpu, kai Sirijos viduje tebesitęsia piliečių žudynės, dabar jau daugiau kaip 1500 žmonių. Tuo tarpu mes e, Arba visai nieko nedarome, arba darome labai mažai, kad tam užkirstume kelią. Aš žinau, kad Sirija ne Libija, kad nėra ten ir fronto linijos, kurią reikėtų ginti. Tai, kas vyksta ten, visiškai skiriasi nuo to, kas vyksta Libijoje. Ir šia prasme Sirija, aš pasakyčiau, galbūt yra e, sunkesnė problema Bet tai nereiškia, kad, nieko negalime, e, kad negalime daryti nieko daugiau, negu kad mes kad dabar darome. O ką mes darome? Mes laukiame Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos. Tai gali užtrukti savaičių savaitės. Ir mes tikimės, kad galbūt su Brazilija, su Rusija, su Kinija mums pavyks pasiekti proveržio. Tačiau klausimas štai koksai, kai jūs matote e, dramatinės scenas, kurios vyksta dabar. Ir e, antra vertus, kai žinote, kad Brazilija, Kinija, Rusija kažką blokuoja saugumo taryboje, mes turime pradėti kitaip mąstyti, mes turime klausti kitokių dalykų, daryti kitus dalykus e, iš savo pusės, o nelaukti jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos. Man atrodo, pirmininkė, artimiausiamis dienomis ar savaitėmis jos ir nebus. Aš manau, kad du dalykus čia galima nuvyk, e, nuveikti greta to, ką jūs galėtumėte padaryti, greta to, ką jūs dabar sakėte. Galime išplėsti sąrašą žmonių, kuriems taikoma sankcijos. Dabar sąraše yra 30 žmonių, tai buvo suderinta su JAV, su tarptautinė bendruomenė, taigi bent jau JAV ir ES. Tas sankcijas taiko. O aš pasakyčiau, kad 200 šeimų Sirijoje yra valdžioje, remia Asadą. Ir jie yra sukaupę milžiniškus turtus e, to režimo e, dėka. Būtent tų 200 e, šeimų parama išlaiko Asadą valdžioje ir būtent dėl tų 200 veiklos snaiperiai žudo žmonės, kaip kad tuo atveju, kurį aš paminėjau. Tad reikia daugiau daryti, tuo tarpu mes laukiame ir laukiame ir laukiame rezoliucijos e, saugumo taryboje, kuri niekad ir neateis. E, tuo tarpu aš manau, kad reikia pradėti tiem šimtams šeimų, pradėti taikyti sankcijas, e, drausti jiems keliauti, užšaldyti jų turtą. Yra ir dar vienas pasiūlymas, kurį jūs galėtumėte įgyvendinti, ponė Ashton. Man regis, kad pagaliau reikia pažvelgti tiesai į akis. Fronto linijos, kurią reikėtų ginti, nėra. Tad bent jau mes galėtume pradėti mąstyti apie galimybę sukurti Sirijos viduje saugumo zoną, vadinamą demilitarizuotą zoną Sirijos teritorijoje. E, tai nėra vien tik tai išsigalvojimas ar e, pateikimas norimo kaip tikrovės, nes Ankaroje apie tai jau yra galvojama, nes taip jau yra ir buvę, kad Irake 91 metais buvo imtasi priemonė žmonėms gyvenantiems Irako šiaurėje apsaugoti. O tuo tarpu dabar mes E, vis ir toliau stebime vis daugiau ir daugiau žudynių. Taigi, nieko, nieko nedarydami. Taigi, e, aš jūs raginu, nebelaukime dabar vienybės, pažvelkime realybėj į akis ir imkime papildomų iniciatyvų. Dėkoju, ponas Tanak. Pane pirmininkė, Šeši mėnesiai praėjo nuo Afrikos e, pavasario, bet e, vis dar matome daug sumaišties. Egiptas e, pradėjo revoliuciją, mes matome dabar, kad kariškiai tenai parodė racionalų protą ir imasi priemonių, dėl ko dėl Egipto sugrįžimo į Arabų sąjungą. Ir beje, Arabų sąjunga ir Arabų lyga iš tikrųjų egzistuoja, egzistuoja Arabų pasaulis. Egiptui reikia tiesioginės ES e, pagalbos, e, reikia masinių e, finansavimo investicijų iš Europos investicijų ir plėtros banko. Tunisas taip pat e, žengia e, stabilesnės ateities labui e, link ir svarbu, kad ES ir NATO, kurie įgyvendina 1973 rezoliuciją, toliau veikti tenai mes negalime, palikti neužbaigto darbo, leisti uh, E, Gaddafiui, nors ir susilpnėjusiam, išlikti valdžioje. Aš taip pat e, raginu Alžyrą nebepadėti e, Libijos režimui. Jemene e, kyla grėsmė, kad Al-Qaidos atstovai toje šalyje e, pakels galvą Pirmininkas prašo e, taip greitai nebeskaityti. Vertai negali išversti to, ką jūs skaitote. Taigi, e, Jemeno prezidentas e, turėtų pasilikti Saudi Arabijoje. Bahreinė situacija taip pat kelia nerimą. Aš tikiuosi, kad karalio šeima padarys nuolaidų opozicijai, daugiausia e, šytų e, mažumai. Sirijoje negalime užmiršti neginkluotų protestuotojų, kurie priešinasi dabartiniam režimui, kuris remia Hamas. Yra atveju, kada džihadi grupės prisijungia prie protestuotojų, bet tai negali būti pasiteisinimas režimui e, naudojančiam smurtą. Aš taip pat sveikinu konstitucinės reformas Maroke, jų tikslas sumažinti karaliaus galės, tačiau um, vakarų Sahara uh, taip pat uh, galėtų žengti taikos keliu, refer padedant referendumui. Aš tikiuosi, kad uh, nebus bandymų destabilizuoti naujausią Afrikos valstybę. Na ir pagaliau noriu padėkoti aukščiausiai įgaliotiniai ir jos bendradarbėms už tai, kad jie paremė arabų pavasarį ir ėmėsi veiksmų užtikrinti stabilę ES kaiminystę. Pone Fliotra, šiuo metu šiame regione pratrūko didelė energijos iš prispaustų tautų banga ir matome, kad ta energija dabar e, m, kuria kitą pasaulį arabų šalise. E, mes pastebėjome, kad tironai toje šalise turi būti nubausti, dabartinės sistemas ir struktūros turi būti sugriautos, kontrarevoliucijoms turi būti užkirstas kelias Privalome sumažinti destabilizavimo galimybės ir kurti naujas partnerystės. Turime ieškoti abipusių santykių su mūsų partneriais, kurie būtų atskaitingi savo gyventojams. Tai būtų tikra revoliucija ir pačiai Europos Sąjungai. Kas iš tiesų gali patikėti, kad Baširas Alasadas gali pradėti politinį procesą, kuris apimtų visus veikėjus susijusius su politiniais teisinės valstybės pakeitimais, teisinės valstybės įtvirtinimo siekiančiais pakeitimais. Mūsų rezoliucija nėra kreipiamas į Bašilą Alasadą, kad jis e, pasitrauktų iš valdžios. Ir matome, kad e, žmonės kenčia nuo valdžios smurtinių veiksmų. Reikėtų įtraukti tarptautinį baudžiamąją teismą. Nepadarėme visko, ką galėjome. Diplomatinėmis priemonės Turkija galėtų padėti įtikinti e, nenoriai nusteikusias valstybės tokias kaip Rusija, Brazilija, Kinija ir panašiai. Taip pat turime stengtis apsaugoti e, pabėgėlius, suteikti jiems bent jau laikiną prieglopstį. Ta ES turėtų daryti vietoj to, kad organizuotų uh, aukščiausio lygio krizinius susitikimus, per kuriuos, vadovų tarybos susitikimus, per kuriuos kalbam apie ES teisino peržiūrą. ES reikia sukurti tokią pilitinę visuomenę arabų šalise, kurios leistų, e, kurios galėtų tapti mūsų partnerėmis. Mūsų partneriai kol kas tose šalise yra tik tai nedidelė dalis gyventojų, o gyventojams Gyventojai yra ištroškę demokratijos. Pone Ashton, jūsų analizė buvo teisinga nuo pat darbo pradžios ir jūs teisingai pažymėjote, kad ES patikimumas priklausys nuo to, kaip ji elgsis prie savo sienų. Dabartinėmis aplinkybėmis ES statusas 21 amžiuje e, pradėjo sviruoti. Pone Natijas. Mes por dizer que é óbvio que temos que continuar. Pone Ashton, mes turime labai aiškiai pareikšti, kad reikia toliau remti tose šalise prasidėjusias demokratinės revoliucijas. Aš turiu nedaug laiko ir aš galiu Jums išsakyti tik keletą esminių momentų. Pirmiausia, turime suprasti, kad iš pilietinių karų išplaukiančios gyvenimo sąlygos turi būti patvirtintos pačių žmonių. Štoms valstybėms mažiausiai reikia to, kad Europa kištusi į jų vidaus reikalus. Ypač, kai galvojame apie e, karinius ar e, sukarintus sprendimus iš ES pusės. Europos sąjunga turėtų pasmerkti įvykių raidą Libijoje. NATO, kaip žinia, e, neprisideda prie jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų gyvenimo. Mes turime atmesti veiksmus, kurie vyksta tose šalise, todėl aš nebalsuosiu šią rezoliuciją. Ponas Belders. Ačiū, panė pirmininkė. 60-mečio pradžioje e, Deividas Ben-Gurionas e, įkūręs Izraelį tikėjosi, kad e, Egipte pasikeis valantysis režimas ir pasikeis arabų pasaulio apskritai politinė santvarka. Tačiau Egipto režimas pakeitęs ankstesnį režimą buvo dar baisesnis. Buvo tik tai nuverstas monarchas, o įsigalėjo diktatūra. Taigi dabartinė situacija panaši į 60-mečio padėtį. E, musulmonų brolyje didina savo įtaką ir bando blokuoti netgi Izraelio valstybę. Žinoma, galime manyti, kad Egipto režimo pasikeitimas bus teigiamas veiksnys bendradarbiaujant su Egiptu. Tačiau panas El Baradajus E, nekelia didelio pasitikėjimo. Ir e, nėra prielaidų manyti, kad e, Kairo ir Jeruzalės santykiai pagerės. Netgi galima tikėtis, kad Egiptas taps Islamo Respublika. Tai yra iš tikrųjų siaubingas paveikslas. Ir aš manau, kad iš tikrųjų šitas padėtis gali tapti netgi blogesnė. Ačiū, ponė Palas Melceris. Ponė pirmininkė. Arabų valstybėse žmonės jau nebenori grįžti prie ankstesnės padėties ar ankstesnės politinės struktūros. Čia mes matome tai Jemene, kai įvairios grupės konfrontuoja vienas su kitomis. Ir kaip jau buvo pastebėta ir panios vyriausios įgaliotinės kalboje, padėtis nelabai ir keisis. Todėl aš manau, kad iš esmės situacija tik tai blogės. Egipte, pavyzdžiui, jau dabar pradedame puldinėti e, krikščionis ir kyla įvairių e, saugumo problemų, ekonominių problemų, e, taip pat ir netmestina karinių konfliktų grėsmė. Revoliucija arabų pasaulyje nieko daugiau atnešė, tik tai tuščius pažadus ir siaubą taikiai visuomeniai. Aš manau, kad e, demokratėjimo tendencijų nusilpimas arabų pasaulyje yra mums ryškus signalas, kad e, demokratijos ten galime artimiausių metų nelaukti. Ir net jeigu arabų valstybės taptų demokratinėmis, mes vis tiek nestabdysime tų pabėgėlių srautų į Europą ir susidursime ateityje su didžiulėmis problemomis e, susijusiamis su pabėgėliais. Mes turime jas išmokti spręsti. Ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti poną uh, Brazilijos atstovą, poną Karlos Arbėto Lerėją. Jis yra uh, užsienio reikalų ir nacionalinės uh, apsaugos uh, komiteto pirmininkas. Ir dabar vyksta pirmasis susitikimas su Brazilijos atstovais. Vyksta